Thanks a lot. Ladies and gentlemen, welcome on the. Uh, e- Gerbėmėjai ponai ir ponios, norėčiau pasveikinti jūs sugrįžus į mūsų vakarinį posėdį. Ir dabar mes pereisime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra prie komisijos pareiškimo.